Bene, colleghe, prendete tutti posto. Io... Kolegos, sėskimės į vietas. Norėčiau pradėti mūsų komiteto posėdį. Šios dienos darbo tvarkėje yra daug svarbių klausimų, taigi pradėkime dirbti tvirtinkime darbo tvarkę. Niekas neprieštarauja, tai darbo tvarkė tvirtinama. O kitas mūsų darbo tvarkės punktas yra Liepos 14 posėdžio protokolo tvirtinimas. Jei nieks neprieštarautų, tvirtiname ir šį protokolą. Toliau trečioji darbo tvarkės dalis turbūt žinote, kad komitetas 24 ir 25 rugsėjo planuoja misiją į Airiją. Per e, mūsų praėjusi posėdį e, Liepos mėnesį gavome komunikatą ir sužinome iš sekretoriato, kad dėja keturi nariai, kurie norėjo važiuoti į Airiją, negalės to padaryti Taigi, e, misija susidarys iš septynių asmenų, penki yra komiteto nariai, pirmininkė ir taip pat vietos narys, Airijos narys. Dabar ketvirtas mūsų darbo tvarkės punktas ir šiandien norėčiau pristatyti jums Švedijos vaikų pagyvenusių asmenų ir lyčių lygybės reikalų ministrė Osa Regne. Sveikinuosi Um, su jumis, gerbama ministrė. Švedijos ministrė kalbės šiandien apie uh, politinius dalykus, apie politinę situaciją susijusią su lyčių lygybė. Uh, ministrė sakė, kad jinai yra feministinės vyriausybės ministrė ir jos tikslas padėti labiausiai pažeidžiamoms visuomenės grupėms Švedijoje, siekiant kovoti už lyčių lygybę visuomenėje. Aš iš tiesų labai laukiu, gerbiama ministrė, jūsų pranešimo, nes mano šalyje e, tikrai lyčių lygybės srityje dar labai daug yra ką nuveikti. Švedija e, yra pažengusi gerokai daugiau negu Italija šioje srityje. Taigi norėčiau suteikti žodį Švedijos ministrei ir esame pasirengę išklausyti, mm, ką ministrė mum šiandien papasakos. O po to sudarysime galimybę komiteto nariams pateikti klausimų. Taigi žodis ministrei. Dėkui. Dėkui už pakvietimą. Dabar pereisiu į švedų kalbą. Dėkoju už galimybę atvykti į jūsų komitetą ir padaryti pranešimą jame. Labai tuo džiaugiuosi. Mūsų ir tikslai, ir galimybės yra bendros, bendri lyčių lygybės rytyje. Ir pradėdama norėčiau padėkoti Europos parlamentui už tai, kad Europos parlamentas padarė pareiškimą, kad lyčių lygybės politika turėtų būti viena iš ES politikos aspektų. Šiandien mums kyla daug problemų. Ir visi suvokiame tiek atskiros valstybės narės, tiek atskiri žmonės, kiekvienas individualiai suvokiame tą atsakomybę, kuri mums šiandien tenka. Mums reikia daugiau demokratijos, mums kyla demokratiniai iššūkiai. Žinome, kad šalia ES sienų vyksta karai, tie, kas bėga į Europos Sąjungą, tikisi, kad pateks į pasaulio dalį, kur laikomasi žmogaus teisių, kur su visais elgiamasi vienodai, kur užtikrinta lyčių lygybė. Ir mes turime didžiuotis, kad esame ES nariai. Sąjungos, kuri paremta lyčių lygybės principu, valstybės narės, moterų asociacijos ir daugelis vyrų tikrai dirbo daug, kad tas principas taptų realybę. Aš pati e, labai daug dirbau rengiant Lisabonos sutartį ir žinau, kad e, sutarties pasirašymas iš tiesų simbolizuoja labai didelį darbą. Ir tai reiškia, kad ES turi turėti lyčių lygybės politiką. Prie šio dalyko dar grįšiu vėliau. Žiūrint iš pasaulinės perspektyvos, ES lyčių lygybės rytyje yra padariusi nemažą pažangą, bet dar lieka, ką reikia, lieka to, ką reikia padaryti. Jeigu pasižiūrėtume, kaip dirba lyčių lygybės institutas, tai matome, kad darbų dar tikrai nemažai. Aš esu Švedijos lyčių lygybės ministrė ir atstovauju feministiniai vyriausybei. 2014 metais spalio pabaigoje buvo patvirtinta nauja vyriausybė Švedijoje ir ministras pirmininkas pristatė tą vyriausybę kaip feministinę vyriausybę. Labai didžiavausi gavusi lyčių lygybės reikalų ministrės postą, nes manau, kad mes turime daug galimybių, bet aišku, mūsų laukia ir nemažai problemų, kurias reikia išspręsti jei esi feministinės vyriausybės narė, turi parodyti, kad moki e, priimti sprendimus, moki nusistatyti prioritetus, moki rasti išteklių, e, kad būtų pašalinta neligybė, sustiprinta lygybė. Ir tai reiškia, kad galbūt kartais didžiausią dėmesį reikia skirti mergaitėms ir moteriams Bet kalbant apie švietimą, apie mokyklas, tai uh, turime uh, e, krypti dėmesį, skirti pakankamai dėmesį ir berniukam, nes dažnai berniukai mokyklose mokosi praščiau negu mergaitės. Prie to dalyko dar grįšiu vėliau. Kitas svarbus dalykas - tai lyčių lygybės politika. Ir lyčių lygybės aspektas paliečia visus visuomenės gyvenimo aspektus Norime, kad lyčių lygybės politika būtų socialinės pažangos variklis. Norime, kad mums pavyktų pasiekti tikslų, kuriuos užsibrėžėme, didesnis užimtumas, didesnis verslumas, kova su socialinė skirtimi, daugelie sričių moteris e, turi aukštesnę kvalifikaciją negu vyrai, bet mes norime, kad visuomenės gyvenime aktyviai dalyvautų tiek vyrai, tiek moteris. Turbūt nepatikėsite, bet Švedijoje moterų pensijos sudaro tik 60 procentų vyrų pensijo dydžio. Ir tai atsiliepia kasdieniniam moterų pensininkių gyvenimui. Jų gyvenimo kokybė yra daug prastesnė. Mes norime, kad lyčių lygybės aspektas būtų visos visuomenės <clears throat> vystimosi pagrindas ir lyčių lygybė tai nėra tik tai moterų klausimai, tai yra visos visuomenės klausimas, tai yra taip pat siekis geriau įtraukti vyrus į visuomenės gyvenimą. Turėtume pakalbėti apie tą atsakomybę, kurį tektų vyrams įtvirtinant lyčių lygybės principą. Tai nereiškia, kad vyrai uh, turėtų e, daugiau dirbti šioje srityje, ne, jie turėtų prisimti e, tokią pat atsakomybę kaip ir moteris, siekiant užtikrinti lyčių, gyvybę, e, lyčių lygybę. Mes manome, kad lyčių lygybės nu, siekis labai svarbus moterim ir mergaitėm, bet lygiai taip pat svarbus vyram ir berniukam. Ir mūsų ministras pirmininkas vadovauja kampanijai e, skirtai e, solidarumui su moterim ir lyčių lygybės užtik, užtikrinimui. E, lyčių lygybės aspektas yra ir Švedijos užsienio reikalų politikoje. Mes išskiriame penkis svarbiausius aspektus. Tai yra norime, kad daugiau moterų būtų darbo rinkoje, norime užtikrinti aktyvų dalyvavimą darbo rinkoje, norime, kad nesiskirtų moterų ir vyrų atlyginimai, norime, kad būtų kovojama e, su smurtu prieš moteris ir taip pat norime, kad lyčių lygybės aspektas atsispindėtų tiek vidaus, tiek užsienio politikoje. Mes kaip feministinė vyriausybė manome, kad labai svarbu e, turėti, matyti tą bendrą vaizdą žinome, kad Švedija padarė nemažą pažangą, jei pažiūrėsime į statistiką šioje srityje, bet yra ir trūkumų. Galbūt moterų atlyginimai netiek daug skiriasi nuo vyrų atlyginimų Švedijoje kaip kitose šalise, bet jie vis tiek skiriasi. Taigi čia yra dar ką nuveikti. Kalbant apie smurtą prieš moteris, tai iš tiesų darome labai daug šioje srityje. Stengiamės labiau paremti pažeidžiamas moteris ir mergaitės, bet nebūtinai visuomet tik moteris yra aukos, vyrai irgi gali būti aukos. Turime, mm, skiriame mm, reikalingas lėšas kovai su smurtu prieš moteris, stengiamės kad būtų atitinkamai keičiami įstatymai šioje srityje. Jau maždaug 15-20 metų dirbame šioje srityje, bet smurto lygis išlieka maždaug toks pat arba net yra padidėjęs. Taigi reikia daugiau pastangų, daugiau išteklių, kad apsaugotumėm, kad, kad užtikrintume tokio smurto prevenciją. Ir tai yra vienas iš pavyzdžių, su kokiomis problemomis susiduria mūsų feministinė vyriausybė. Aišku, kai vėl Švedijoje vyks rinkimai, nebūsime išsprendę visų problemų, bet norime, kad mūsų žmonės, piliečiai matytų, kad mes einame tinkame linkme, kad sugebame priimti reikalingus sprendimus ir nusistatyti prioritetus. Žiūrint iš ES perspektyvos, šie klausimai svarbus daugeliui valstybių narių. Dėl to manome, kad labai svarbu, kad ES turėtų lyčių lygybės strategiją. Jinai prisidėtų prie nacionalinių pastangų ir tuo pat metu ES šioje srityje galėtų būti kaip ir pavyzdys visam pasauliui. Taigi turime e, dirbti ir ES lygmenių šioje srityje. Turime lyčių lygybės instituto statistinius duomenis, kurie atspindi situaciją ir rodo, kad ES yra sisteminių problemų. Moterų atlyginimai žemesni, kvalifikacija žemesnė, nepakankamai užtikrinama vaikų ir pagyvenusių priežiūra daugelie valstybių narių, nes tada tokia priežiūros našta tenka moterims. Dažnai moteris nėra ekonomiškai nepriklausomos, nes iš jų tikimasi, kad jos neeis į darbą, o rūpinsis e, senyvais, e, giminaičiais ir vaikais. Moterų nedarbas dažnai yra didesnis negu vyrų ir dėja nemažėja. Dalyvavimas parlamentinėje veikloje. Čia moterų skaičius moterų procentas yra ypač nedidelis. Bet yra pasiekta ir pažangos, daugelie valstybių narių moteris aktyviau reiškėsi darbo rinkoje, e, daug moterų, jaunų moterų baigia aukštasias mokyklas, dedamos pastangos stabdyti smurtą prieš moteris, visa tai yra pasiekta. Europos Sąjunga e, veikia pasauliniu mastu. Pasaulyje labai daug kur moteris persekiojamos, diskriminuojamos ir daug dažniau negu vyrai gyvena skurde. Jei norime užtikrinti tvarų vystimasi ir saugumą, Tai čia lyčių lygybei irgi tenka labai svarbus vaidmuo. Jungtinės tautos irgi yra patvirtinę naujus vystimosi tikslus. Prieš tapdama ministre Švedijoje dirbau jungtinėse tautose. Moterim skirtais klausimais Lotynų Amerikos šalims. Ir galėjau stebėti, mm, kiek daug ES Latino Amerikos šalise prisideda prie siekio pagerinti moterų padėtį ir siekti didesnės lyčių lygybės. Švedija aktyviai dirba užsienio politikos srityje irgi siekdama, kad aukštų e, lygių būtų užtikrinta jungtinių tautų rezoliucijos 1325 ir 1820 įgyvendinimas. Jungtinės tautos turi specialų patarėją lyčių lygybės klausimais ir tikrai padaryta nemažai, bet aišku, reikia ir toliau nenuleisti rankų. nemanau, kad ir Europos Sąjungoje esame viską padarę. Turime uh, dirbti, turime turėti lyčių lygybės politiką Europos Sąjungos lygmenių, jei norime, kad būtų gerbiamos žmonių teisės. Taip pat laikas tokią strategiją nusistatyti. Jei ne mes, tai kas daugiau kaip dirba mūsų feministinė vyriausybė, kaip mes nuo žodžių pereiname prie darbų. Pirmiausia, tai labai svarbu kalbėti apie lyčių lygybės politiką. Moteris, mergaitės jau ne vieną šimtmetį kalba apie šiuos dalykus, pabrėždamos, kaip svarbu apginti moterų ir vaikų teisės. Bet vien kalbėti neužtenka, reikia nusistatyti strategijas, tikslus ir siekti tų tikslų. Švedijoje mes jau seniai dirbame integravimosi srityje, laikydamėsi 95 metais Pekine jungtinių tautų e, priimto sprendimo. Šis e, principas yra labai geras ir mūsų vyriausybė, laikydamas iš šio principo, įkūrė institucijas, kurios atsakingos už lyčių lygybės politiką ir integracinę lygybę. turime suprasti, kur veda mūsų siekiai. Ir šį darbą sieti su kitomis e, priemonėmis, e, kitomis politikos kryptimis. Turime aiškiai žinoti, kas atsakingas už visus šiuos e, klausimus. Mes savo vyriausybėje nustatome ir lyčių lygybės biudžetą. Ir e, dabar kaip tik jis yra rengiamas ir po keleto savaičių jį pristatysime. Biudžetas e, skirtas lyčių lygybei sudaromas išsamei išanalizuojant išteklių naudojimą, gerinti lyčių lygybės padėčiai. Ir analizė rodo, kad iš tiesų mūsų pastangos duoda vaisių. Dirbame struktūrizuotai ir jau laukiu tų diskusijų, kurios e, prasidės, e, kai mes pristatysime lyčių lygybės biudžetą. mums, kalbant apie integraciją ir biudžetą, yra svarbu tai, kad mūsų pastangos iš tiesų leidžia pagerinti žmonių gyvenimus, moterų, mergaičių gyvenimus. Mes esame nusistatę tikslus konkrečiose srityse kurios atitinka mūsų prioritetus. Taigi siekiame kryptingai veikti, kad pagerintume situaciją. Turime aišku planą, aiškiai žinome, ko siekiame. Netaip seniai buvo paskelbta lyčių lygybės ataskaita Švedijoje. Ta ataskaita paskelbė nacionalinė <clears throat> Švedijos valstybės kontrolė E, ataskaitoje minimi e, įvairūs projektai ir darbas, bet buvo pastebėta, kad toliau e, nesekama, mm, kaip, kaip toliau tas darbas vyksta. Nėra stebėsenos, nėra nuseklumo. Ir šie dalykai yra svarbus ir jam turėtų būti skirtas iš tiesų rimtesnis dėmesys. Jag ser att den tid vi lever Kągi, e man atrodo, kad Man atrodo, kad šiandien mes turime kalbėti ne vien apie atsakomybę, apie didžiulius iššūkius, apie problemas, su, kuriami, su kuriomis susidurėme, bet ir turime suvokti, kad turime nemažai galimybių ir turime jas vertinti konstruktyviai. Tai įtin aktualų lyčių lygybės srityje. Labai gerai e, sumanyta, surėdyta lyčių lygybės strategija gali padėti mums suspręsti daugybę problemų ir užtikrinti geresnę vyrų ir moterų teisų lygybę. Atvirai kalbėsiu. Man atrodo, kad naujoji karta šiandien net ir nebesupranta, kam yra reikalingas šis Europos projektas. Iš dalies taip yra dėl to, kad e, žmonės labai dažnai nepaiso savo pareigų. Pamiršta apie tai, kad privalo kažką daryti. Labai dažnai pamirštama apie Lisabono sutartyje nurodytus e, įsipareigojimus. Ten yra aiškiai parašyta, kad vyrų ir moterų teisės yra vienodos. Ir aš manau, kad šiandien mes turime puikią galimybę, kai galime pasakyti, mes dar galime kai ką patobulinti ir privalome imtis veiklos dabar. Manau, kad labai svarbu kad ES apgintų vyrų moterų lygybę, kad apgintų seksualinės ir reprodukcinės sveikatos e, teisės. Jei ES to nedarys, tuomet kasgi tuo pasirūpins? Ir baigdama noriu dar paminėti naujuosius e, vystimosi tikslus, kurie netrukus turėtų būti patvirtinti jungtinėse tautose. Tenai taip pat bus kalbama ir apie tikslus lygybės rytyje. Moteris, merginos seniai kovojo už savo teisės. Ir aš manau, kad e, šių naujų tikslų tvirtinimas yra galimybė mums suteikti naują pagreitį e, procesui, kurio metu yra ginama moterų ir vyrų lygybė tiek ES, tiek visame pasaulyje. Savatgalį man teko kalbėti su viena Romų bendruomenės e, atstovę, Renata Reitovič. Ji kovojo žmogaus teisės Stokholme. Mes kalbėjome apie tai, kaip lyčių lygybė yra ginama Europos Sąjungoje. Jums yra žinoma, kad Romų bendruomenė yra mažuma, tarp jų yra labai daug darbų neturinčių žmonių, menko įsilavinimo žmonių, labai dažnai jie gyvena labai prastomis sąlygomis, kenčia nuo daugybės lygų ir Romų moteriams gyventi yra dar sunkiau nei Romų vyrams. Ir aš pasakiau Renatai, kad važiuoju Europos parlamentą ir aš paklausiu jos, kokią žinią aš turėčiau perduoti jums, Europos parlamento nariams. Ji man pasakė štai ką. Kai jūs gatvėje matote Romų bendruomenės atstovę gatvėje, Čigonė gatvėje, Pažvelkite ir pagalvokite, kad aš tai busimoji inžinierė arba busimoji vadybininkė, o gal mokslininkė. Ir kad pagalvokite apie tai, kad į tą moterį reikia investuoti. Tam, kad ir ji galėtų prisidėti prie tolesnio ES klistėjimo, nes tai yra jos teisė. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti savo vardu ir viso komiteto vardu padėkoti ministrei Regner už labai įtaigią kalbą. Jūs kalbėjote kaip moteris, kuri kiekvieną dieną kovojo už moterų teisės, kaip ir mes visi, beje, nepriklausomai nuo mūsų politinės ideologijos. Jūs minite daugybę problemų, su kuriamis mes bandome kovoti kiekvieną dieną. Ir mes stengiamės įtraukti į šį procesą visus dirbančius ES labui. Nesvarbu, ar kalbėtume vieną apie lygybę ar apie biudžeto formavimą, pavyzdžiui, kiekvieną dieną mes dirbame, kovojame už tai, kad uh, būtų mažinama moterų diskriminacija. Mes visose posėdžiuose, kuriuose dalyvaujame, keliame su moterų teisėmis susijusius klausimus. Ir aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes visuomet remsime ir Jūsų pastangas. Kiekvienais metais mes kviečiame pas mus atvykti įvairių valstybių narių ministrus. Ir šiemet mes džiaugiamės, kad pas mus atvyko ministrė. Ir jūsų kalba mus įkvėpė tolesniam darbui. Ir mes džiaugiamės, kad ir Švedijos biudžete taip pat bus atsižvelgta ir į lyčių lygybę. Jūs taip pat kalbėjote apie profesinį gyvenimą ir apie tai, kad ir tenai vyrų moterų teisės turėtų būti vienodos, kalbėjote ir apie atlyginimų skirtumus. O dabar aš norėčiau steikti žodį komiteto nariams, nes nebėjau, kad jie turi nemažai klausimų. Beje, ir aš turiu klausimą. Skaičiau, kad jūsų teisingumo ministras, panas Johnson, jei neklystų, pasiūlė įstatymo projektą, pagal kurį yra numatyta iki 40 procentų privaloma tvarka padidinti atstovavimą moteriams įmonių valdybose. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip vyksta šio pasiūlymo nagrinėjimas šiuo metu. Dabar susitikiu žodį kolegiai poniai Winberg. Ačiū už tai, kad sutikite man galimybę užduoti klausimą ir dėkoju Jums už tai, kad pas mus atvykote. Ne kiekvieną dieną pas mus lankosi Švedijos ministrai. Taigi labai malonu Jūs matyti šioje salėje. Aš savo ruoštų norėčiau pakalbėti apie moterų genitalių žalojimą. Tas žalojimas e, kelia grėsmę jaunų moterų, merginų sveikatai. Ir šiandien Anot pasaulio sveikatos organizacijos net 3 milijonams merginų grėsia šį procedūrą. Ir labai dažnai, labai dažnai e, šalių korumpuoti režimai prisideda prie e, to, kad neįmanoma išnaikinti šios praktikos. Akivaizdu, kad tokie daly, tokiems dalykams nėra vietos mūsų pasaulyje šiandien ir ypač Europoje. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar jums yra žinoma, kiek merginų Švedijoje gali patirti tokį uh, genitalių žalojimą? Ir mes žinome, kad nuo 20-ojo amžiaus pabaigos Švedijoje daug kas bandė pakeisti požiūrį į šią procedūrą, tačiau panašu, kad iki šiol bergžiai. Kodėl taip yra? Gal jūs galėtumėt mums pasakyti, kiek žmonių buvo nuteista, pavyzdžiui, už dalyvavimą šioje procedūroje? Dažnai e, švedijos pilietės vyksta į savo gimtinę ir tenai ta, e, joms yra atliekama ši procedūra. Kaip su tuo yra bandoma kovoti? Ir dar vienas klausimas. Švedijoje dėja yra didžiausias merginų moterų išžaginimo skaičius. Ir man tikrai labai gėda dėl to. Kodėl taip yra? Nes dažnai išžaginimuose dalyvauja ne vienas vyras, bet e, e, vyrų grupė. Kodėl taip yra? Kodėl yra taip, kad nepaisant visų pastangų, vis dėlto žaginimų skaičius vis didėja? Dėkoju. Toliau, ponia Morvai. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano kolegė ką tik kalbėjo apie moterų genitalių žalojimą. Ir tai yra tam tikroms kultūroms būdinga praktika. Jūs, ponė ministrė, kalbėjote apie mūsų kultūrą, kalbėjote apie Romų bendruomenę ir sakėte savo kalbos pabaigoje, kad būtų puiku, jei mes pamatę uh, gatvėje jauną čigonę, pagalvotume apie tai, kad ji galbūt yra busimoji inžinierė. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate veikti kultūrų skirtumus ir ką jūs manote apie moterų diskriminaciją, kuri yra grindžiama būtent kultūros tradicijomis. Jūs kalbėjote apie Romų bendruomenę, bet jau galima būtų paminėti ir daugybę kitų e, tautinių bendruomenių. Jei jūs iš tikrųjų norite, kad e, mes e, jaunuose e, Romo bendruomenės atstovose matytume, jaunuose čigonose matytume busimuosius mokslininkus ir inžinierius, gal reikėtų padėti tų jaunų žmonių šeimoms. Nes labai dažnai būtent šeimoje yra priimamas sprendimas, kad jauna mer mergina ar mergaitė neturėtų lankyti mokyklos, dėl to, kad ji turėtų prižiūrėti savo da, jaunesnius broliukus ar sesutes. Ir labai dažnai būtent dėl to ir atsiranda problemų. Taigi daugybė problemų kyla būtent dėl kai kurių kultūrų ypatumų. Taigi jūs norite, kad čigonai ateityje galėtų tik tai ta, tapti mokslininkais ir inžinieriais, tai galbūt jūs turėtumėt daugiau padėti jų šeimoms. Jūs taip pat kalbėjote teigiamai apie migraciją. Jei mes pažvelgsime į tai, ką rodo žiniasklaida, apie tai, apie ką rašo mūsų žurnalai, laikrašiai, pamatysime, kad tarp atvykstančių yra labai daug uh, žmonių iš tų šalių, kur moterų teisės visiškai nepaisomos. Pone pirmininkė, aš kalbu neilgiau nei prie, prieš mane kalbėjusi kolegė, todėl prašyčiau manęs nenutraukti. Taip, galbūt aš keliu labai sudėtingus e, klausimus. Ir jei jūs e, manote, kad uh, reikia priboti mūsų kalbėjimo laiką, tuomet turėti iš anksto mūsų apie tai įspėti. Taigi, ponė, pirmin, ponė ministrė, gal galėtumėt pasakyti, ką Jūs manote apie tai, kaip elgiamasi su moterimis musulmonų bendruomenėse? nes matome, kad labai daug žmonių traukiniais keliauja į Europos šalis. Man sako, kad aš turėčiau baigti kalbėti, bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad reikia stengtis, kad patys migrantai nepažeidinėtų savo moterų teisų. Gerbiamosios kolegės, prašyčiau ramybės. Esame demokratiško institucijoje ir leiskite man pabaigti savo kalbą. kalbą. Aš esu kaip ir jūs šio parlamento narė. Taigi aš tikiuosi, kad bus atsakyta į mano klausimą. Gerbiamoji kolegė, jūs turėtumėt gerbti pirmininko nurodymus, nors aš esu tik vicepirmininkė, bet vis tiek aš turiu rūpintis tuo, kad viskas vyktų sklandžiai ir tvarkingai. Yra savame suprantama, kad kiekvienas gauna maždaug po tris minutės. Ir supraskite, kad mes turime darbo tvarkę ir privalome jos laikytis. Aš nenoriu junginėti uh, laiko matuoklio. Aš tikiuosi, kad kiekvienas eksis uh, mandagiai. Ir Aš tikiuosi, kad ministrė turės laiko atsakyti į visų komiteto narių klausimus. Bet jeigu mes įsij, dabar įsijausime, įsiaudrinsime, tuomet tikrai tai ne, a, teigiamai nepaveiks mūsų diskusijos. Toliau kolegė Bjork. E, all, Pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti ministrės. Paprastai mes. A, elgiamės tvarkingai, mandagiai, bet aš nenorėčiau, kad jums atrodytų, kad mes leidžiame rasistams e, vadovauti paradui savo posėdžiuose. Mums rūpi be abejo moterų teisės, e, bet ir kiti dalykai, nes čia tikrai nemandagiai buvo kalbama. O dabar aš kalbėsiu švedi, e, švediškai. Ministra. Aš norėčiau padėkoti Jums, ministrė, už tai, kad Jūs atvykote pas mus. Aš žinau, kad e, jums rūpi ir moterų teisės, ir feminizmas, ir e, lytinės, ir reprodukcinės sveikatos klausimai. Ir mums tikrai yra labai malonu matyti feministinių pažiūrų vyriausybę, tai lyg gaivaus oro gūsis. Aš turiu klausimą. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti atsiprašyti dėl to, kad aš jūs kreipiuosi, lyg jūs vadovautume dabar tarybai. Nors žinau, kad taip nėra ir ne nuo jūsų priklauso tarybos darbo atvarkė. Mes bandome spręsti variausias problemas šiandien ir man atrodo, kad būtų labai gerai, jeigu taryboje būtų išsameu aptarta štai kokia problema. Komisija turi lyčių lygybės dokumentą ir taryba taip pat yra patvirtinusi deklaraciją lyčių lygybės klausimų. Tačiau aš manau, kad to nepakanka. Aš manau, kad ir komisija, ir taryba tikrai galėtų parengti kur kas rimtesnę, solidesnę, turiningesnę galų gale deklaraciją dėl lyčių lygybės. Ir aš manau, kad mes galėtume stiprinti e, ir kurti kur kas platesnę koaliciją, kuri kovotų už, už moterų teisės. Ir Yra dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau jūsų paklausti. Kaip mes galėtume padėti jums, dirbant taryboj, nagrinėti teisės aktus susijusius su motinystės atostogomis? Aš žinau, kad tas dokumentas buvo gražintas komisijai, bet juk jeigu mes nieko nedarysime, tuomet e, jis tenai ir bus, e, jis tenai ir liks komisijoje. Taigi pasakykite mums, kaip mes galėtumėme jums padėti priekyba žmonėmis, e, prostitucija. Čia be visako reikėtų dar ir geresnės prevencijos. Dėkuoju. Toliau Onibol. Mes turime labai nedaug laiko, todėl kalbėkite, atsižvelgite į tai. Hannibal. Ačiū ir norėčiau padėkoti ministrai Dėkuoju Jums už tai, kad pas Jūs atvykimas pas atvykote. Aš kalbėsiu tikrai labai trumpai, nes iš esmės aš noriu pratesti taip, tai ką, ką, ką tai kalbėjo kolegė. Tai yra, aš kalbėsiu apie prostituciją ir apie tai, kad reikėtų mažinti pas, paklausą. Jums yra žinoma tikriausiai, kad 2015 metais Europos parlamentas patvirtino pranešimą, kuriame iš esmės pritarė Švedijos modeliui. Ir uh, Už tai reikėtų dėko, dėkoti mūsų komitetui. Bet dabar reikėtų tęsti darbą, reikėtų tą modelį dėkti visoje Europos Sąjungoje. Iš jums yra žinoma, kad e, visose šalyse galėjo skirtingi įstatymai ir kai kur prostitucija netgi yra e, legalizuota. Manau, kad mes turėtume dirbti, turime kurti bendrą ES požiūrį į tai, nepaisant skirtingų nacionalinių teisės aktų nes tai padėtų mums kovoti ir su priekyba žmonėmis visoje Europos Sąjungoje. Aš dėkuoju Jums už tą patvirtintą teisės aktą jūsų šalyje ir norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs galvojate, mes galėtume tęsti šį darbą ir vėlgi kaip galėtume padėti jums dėkti tą požiūrį taryboje. Dėkuoju. Toliau. Post. Tik norėčiau Jums priminti, kad kai 16 val. ministrė turės išeiti. Gal ji liks šiek tiek ilgiau, bet vis tiek 4 val. turėtų išeiti, ponia Post. Dėkuoju, aš neužduosiu jokių klausimų. Aš tiesiog norėčiau sureaguoti į ekstremalų, ekst, e, radikalų kalbas šioje salėje, nes e, jiems e, jie yra taip į, įsijautę patys į save, kad jiems visiškai net nerūpia, apie ką mes kalbame. Dėkuoju. Toliau Rodrygės. Aš plasuo prezentaciją. Ačiū. Aš norėčiau Jums padėkoti, ponė ministrė, aš turiu du konkrečius klausimus. Kaip galima kovoti su stereotipais, su iš ankstinėmis nuostatomis nes e, vakar Portugalijos vyriausybėje dar kartą buvo pasakyta, kad moteris turėtų likti namuose ir rūpintis būtimi. Kaip e, tai atrodo Švedijoje, kaip atrodo Švedijos strategija, kągi e, numatoma daryti su tomis mergaitėmis, kurios dabar atvyksta iš viduržėmio jūros regiono, kaip jas norima integruoti. Ačiū. Iš tikrųjų, puikus Trumpas klausimas. Pone ministrė, jums dabar steiksiu žodį. Atsakykite į pastabas. Ačiū. Ačiū. Kalbėsiu angliškai, jeigu jums tinka. Ketvirtą valandą aš dalyvauju kitame posėdėje, todėl kalbėsiu trumpai. Tačiau aš labai džiaugiuosi, kad e, galiu pasikalbėti su jumis, aptarti įvairius klausimus. į įvairias teisės normas. Iš tikrųjų, pas mus yra šiek tiek kitokia teisės sistema. Mes galėtume apie tai pasikalbėti išsameu kitą kartą, kai turėsime daugiau laiko. Taigi dabar kalbant apie mano kolegą, apie teisingumo ministrą, kuris taip pat yra čia tarybos posėdėje. Taigi, vyriausybės programoje, vyriausybės pareiškime yra pasakyta, kad jeigu įmonės, kurios yra listinguojamos biržoje, ir jeigu juose nėra 40 procentų moterų valdybose, tai 2016 metais mes priimsime tinkamą teisės aktą, kuriame bus tai privaloma kvota. Dabar 30 procentų valdybos narių yra moteris ir bet kokią atveju mes tikimės, kad įmonės pačios kitais metais pasieks būtent tą 40 procentų numatytą ribą. Jeigu šios, šios ribos nebus pasiekta, tai mes pasiūlysime tinkamą teisės aktą, kurio padidinsime moterų skaičių valdyboje. Taigi, bet kokią atveju mes atkreipiame dėmesį į visuomenės nuomonę ir, ir daug e, sprendimų, pavyzdžiui, priimama tokiu lygmeniu, kuriame įtraukiame ir visuomenę. Mes 15 metų jau diskutuojame šio klausimu su suinteresuotomis šalimis ir at, apskritai įmonės gali jau pasiruošti. Bet kokiu atveju ne tik tai politikoje, bet ir kitose srityse turėtų būti tokia tradicija, kad atitinkamos kvotos yra nustatomos. Na ir mes tikimės, kad e, savaime įmonės pasieks būtent tą 40 procentų skaičių valdybose. Dabar kalbant apie genitalijų žaliojimą, žalojimą. Tai mes keletą metų jau sprendžiame šią problemą. Tai yra, tai yra uh, Pekino platformos ir Kairo platformos būtent veiklos tesinys. E, Atitinkami teisės aktai jau buvo priimti Švedijoje. Praėjusiais metais mes taip pat suaktyvinėme savo veiksmus, veiksmus šioje srityje. Uh, Mes nuolat kalbame apie tai ir, žinoma, mes tai bandome atspindėti ir teisės aktuose. Kalbant apie e, išprievartavimus, tai mes e, e, nematome iš tikrųjų tokios tendencijos, kad mažėtų prievarta prieš moteris. Na, mes matome, kad e, iš esmės e, e, grupiniai išprievartavimai, jų skaičius didėja, bet tai nesispindi statistikoje. Tai yra tikrai baisus nusikaltimai moterų atžvilgių ir būtent todėl mes dabar peržiūrime teisės aktus susijusius su seksualiniais nusikaltimais arba nusikaltimais prieš seksualinio apsirendimo laisvę. Kalbant apie integraciją, tai akivaizdu, kad e, labai svarbu integruoti pabėgėlius atvykstančius į Švediją. Tai yra vienas iš svarbiausių e, klausimų Švedijai ir Švedijos visuomeniai ir aš didžiuojuosi galėdama priimti pabėgėlius e, į Švediją, kurie bėga nuo karo, nuo įvairių sudėtingų situacijų iš Sirijos, iš kitų valstybių. Aš manau, kad tai yra mūsų pareiga priimti šios žmonės ir mes turime didžiuotis, kad mes galime jiems padėti, tiek moteriams, tiek, vyr, tiek vyrams. Tai žinoma, reiškia, kad mes turime būti pasirengę priimti tas atvykstančius vyrus ir moteris ir vaikus. Pusė iš jų yra daugiau ar mažiau vaikai, Ir, žinoma, tai, tai yra susijęs su didesniais iššūkiais integruojant migrantus. Todėl mes turime būti pasirengę apgyvendinti šios žmonės, pasirūpinti švietimu ir kitomis socialinėmis reikmėmis. Taigi, moteris, matome, kad vis dėlto mažiau dalyvauja darbo rinkoje palyginti su vyrais. Tačiau moterų dalyvavimas darbo rinkoje didėja, e, už jų užimtumas taip pat didėja palyginti su vyrais. Ir mes galime pasigirti, kad tai e, mūsų veiksmai, kurie davė tokį rezultatą. Ir moteris e, jaučia, kad Švedija yra ta šalis, į kurią tikrai verta atvykti, taip pat ir vyrai tą patį jaučia, kad e, tai akivaizdu, kad tokia atveju remiama yra lyčių lygybės strategija. Aš ne tik tai lyčių lygybės, bet ir socialinių reikalų ministra ir taip pat pagyvenusių asmenų ir vaikų teisų ministra. E, ir mes e, stengiamės taip pat atsižvelgti ir į demografinius pokyčius. Pagyvenę žmonės e, sudaro vieną iš didžiausių sektorių mūsų darbo rinkoje. Tai, tai būtent taip, e, e, tai yra pagyvenusių žmonių priežiūra sudaro čia vienas iš didesnių sektorių mūsų darbo rinkoje. Tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Taigi tai yra sritis, kurioje dažniausiai dirba moteris, norėčiau, kad ir vyrai. Uh, norėtų konkur, nu, turėtų konkuruoti dėl šių ateities darbų, nes e, vis daugiau reikės darbo rankų vyresnių e, e, žmonių priežiūros srityje. Ir mes matome, kad, kad vis daugiau žmonių, migrantų, pabėgėlių atvyksta į Švediją ir žmonių skaičius vis didėja. Ir nežinau, kaip ateityje mes spręsime šią problemą, tiek kalbant apie finansavimą, tiek apie mokesčių sistemą, nes, nes, nes mūsų sistema būtent e, yra pagrista, mokesčių sistema pagrista e, dirbančių žmonių skaičiumi darbo rinkoje ir mes siekime, kad tiek vyrai, tiek moteris kuo daugiau dalyvautų darbo rinkoje. Bet jeigu nepakaks tų žmonių, kurie dirba ir moka mokesčius, ir, ir ne, nepakaks pakankamo darbingų žmogaus skaičiaus, kurie užsiimtų socialiniais reikalais vaikų ir pagyventų žmonių priežiūrą. Tai mes tik tai džiaugsimės, kad mūsų gyventojų skaičius didėja ir mes galėsime pasigirti sėkmingą atvykstančių žmonių integraciją. Ir iš tiesų, ar iš tiesų kai kuriuose valstybėse a, politikai gali lemti viską. Iš esmės, moteris a, Švedijoje išreiškia savo politinę valią, dalyvauja politinėje veikloje. Ir a, mes matome, kad dabartinė situacija Švedijoje pakeitė būtent aktyvesnis moterų dalyvavimas. Ir tik tai jeigu ši strategija pasiteisins, ši politika pasiteisins, mes pasieksime lyčių lygybę. Kalbant apie, apie tarybą. Tai aš manau, kad visi galime nuveikti daugiau lygybės, lyčių lygybės srityje. Pavarė Bjork kaip tik tai kalbėjo apie tai iš tikrųjų Europos Sąjungai tikrai yra labai svarbu, kad būtų daugiau veikiama šioje srityje. Manau, kad visos suinteresuotas šalis turėtų, turėtų labiau aktyviau veikti, būtent užtikrintamas lyčių lygybę. Manau, kad mes čia galėtume tai aptarti dvišaliuose pokalbiuose. Dabar kalbant apie šitą direktyvą susijusią su motinystės atostogomis, e, žinote, kad, kad švedijos pozicija buvo tokia, kad labai svarbu įtraukti tėvus, tiek, tiek, tiek motinas, tiek tėvus nuo pat pradžios į vaikų priežiūros. Į vaikų priežiūrą ir kad jie tai būtų atspindėta ir direktyvoje dėl tėvų arba motinysės tėvys atostogų. Mes tai aptarėme nuo pat pradžių, mes Švedijoje esam užtikrinę tam tikras motinysės tėvys atostogas, kuris buvo prailgintos. Mes padarėme jas privalomas ir tiek motinams, tiek tėvams. Du mėnesiai iš dvylikos mėnesių gali būti naudojami tiek tėvystės, tiek motinysės atostogams. Kitu atveju tos atostogos liks neišnaudotos. Tai reiškia tiek vyrai, tiek moteris, kurie tampa tėvais mažo vaikelio, jie gali pasirinkti, ar jie gali e, tris mėnesius likti namie su vaiku arba prarasti šias atostogas. Iš tiesų, kai mes padarėme šitą pokytį, tai iš tiesų padarė poveikį darbo rinkai. Nes dabar tėvai pradėjo skirti daugiau laiko mažiems vaikams ir pradėję, įsibėgėję per tas trijų mėnesių atostogas, jie ir toliau ta, išlieka aktyvūs tėvai dalyvauti savo vaiko ūkdyme. Ir taip mes galime pakeisti elgsenos modelį Tai būtent tai yra e, pasinaudodami strateginiais momentais, kaip pavyzdžiui vaiko e, gimimas, mes galime e, toliau modeliuoti žmogaus elgseną, pasirenkant neapmokamas, apmokamas atostogas, renkantis pensijos modelį. Taigi, aš manau, kad kalbėjau pakankamai. Ačiū, kad pakvietėt mane. Aš taip pat džiaugsiuos toliau bendradarbiaudama su jumis, su tais, kurie norės sustiprinti lyčių lygybę ateityje ES. Grazie, grazie ministro, noi la invitiamo a tornare in questa commissione, davvero. Ačiū, norėčiau Jums padėkoti, mes norėtume padėkoti Jums nuoširdžiai ir tikimės, kad dar kartą atvyksite pas mus į komitetą. Allora, riprendiamo la nostra riunione e affrontiamo adesso. Sì, grįžkime prie mūsų posėdžio darbo tvarkės. Dabar penktasis e, punktas. E, du tyrimai. Vienus atliko parlamentas, parlamento užsakymų, o kitą tyrimą atliko OP Europos lyčių lygybės institutas. Taigi, šiandien mes dabar ir pakalbėsime apie tos išorės veiksnius, kurie sudaro kliūtis Europos moterų verslumui. Aš norėčiau iškart nedėldama suteikti žodį poniai Keiti Makraken, kuri yra OPSIT Research direktorė ir jinai e, dirbo vertindama Jungtinės karalystės vyriausybei moterų verslumo galimybės nuo 2006 metų ponė Makrakan dalyvauja, e, vadovauja OPCIT Research. Jis yra dirbus, e, kaip jau minėjau, tiek karaly, Junktinės karalystės vyriausybėje, tiek e, įvairiose nevyriausybinėse organizacijose, yra baigusi Londono ekonomikos mokyklą, The London School of Economics. Taigi, žodis jums, ponia McCracken. Dėkoju. Mes pabandėme pasižiūrėti e, į moteris verslininkės e, Europos Sąjungoje ir kuo skiriasi e, moteris verslininkės nuo vyrų, kuo skiriasi moteris verslininkės tarp savęs, kokiu, o lyginant su vyrais taip pat norėjome išsiaiškinti, e, kokiais verslais dažniausiai užsima moteris. Šioje skaidrėje matote duomenis, kiek yra savarankiškai dirbančių asmenų įvairiose valstybėse narėse. E, galbūt tie skaičiai nėra idealūs, bet galima maždaug suprasti, kiek uh, savarankiškai dirbančių asmenų buvo mm, atskirose valstybėse narėse 14 metais. E, tas skaičius apima ir vyrus, ir moteris, o moterų maždaug yra 14 procentų verslininkių. Dabar pasižiūrėkime, e, e, kiek yra moterų verslininkų ir vyrų verslininkų įvairiose valstybėse narėse, tai e, čia tyrėme 24 valstybės narės ir matome, kad yra daugiau savarankiškai dirbančių vyrų negu moterų. Ir ką galėčiau čia pasakyti? Maždaug 14 procentų darbuotojų ES yra savarankiškai dirbantis, pietų ir rytų Europoje tokių asmenų yra daugiau, dėl to, kad ten svarbesnį vaidmenį vaidina žemės ūkis ir neformalus darbas, o vakarų Europoje yra mažiau, atsiprašau, Šiaurės Europoje yra mažiausia savarankiškai dirbančių asmenų. Dabar pasižiūrėkime, kaip skiriasi pagal lytis verslumas. Europos Sąjungoje yra maždaug 40 milijonų verslininkų, iš jų 29 procentai yra moteris. Ir kalbant apie savarankiškai e, dirbančių moterų e, kiekį, tai visoje Europos Sąjungoje moterų, e, tokių moterų verslininkių yra daug mažiau negu vyrų ir ypač tas skirtumas yra didžiausias Airijoje, Švedijoje ir Danijoje, o mažiausias Luksemburgė ir Portugalijoje. Taigi situacija valstybėse narėse iš tiesų yra skirtinga. Yra įvairūs apibrėžimai kas yra verslininkas. Jeigu pasižiūrėtume EBPO šalis, tai tose šalise trečdali verslų turi moteris. Kalbant apie socialinės įmonės, tai yra įmonės, e, kurių tikslas ne pelną uždirbti, o e, socialinę naudą generuoti. Tai tokiuose socialinėse įmonėse skirtumas tarp moterų verslininkų ir vyrų verslininkų yra mažesnis. Labai aukštos kvalifikacijos moteris kuria panašias įmonės kaip aukštos kvalifikacijos vyrai ir kai kalbame apie žemą išsilavinimo asmenis, tai čia moterų e, ir vyrų, skirtumas tarp vyrų ir moterų verslininkių yra ženklus. Kodėl socialinės įmonės yra svarbios? Ne tik todėl, kad teikia visuomeniai e, svarbės paslaugas, bet moteris verslininkės, kurios įkuria uh, socialinė įmonė yra labai dažnai linkę įkurti ir tą tokią tradicinę įmonę, tradicinę verslo įmonę. Socialinė įmonė jom yra kaip ir mm, parengėmieji, parengiamoji klasė. Ką rodo mūsų tyrimai? moteris paprastai turi mažesnės įmonės negu vyrai, e, tokių įmonių apyvarta mažesnė, augimo e, planai yra mažesni, kokiuose sektoriuose dirba moteris verslininkės. E, čia reikėtų pasakyti, kad bankai duodami kreditus moterų uh, verslininkų įmonėm e, nelinkia duoti labai didelių kreditų, nes mm, mano, kad tokios įmonės nebus labai sėkmingos, negeneruos didelių pelnų ir neturės didelių apyvartų. Įmo, e, moterų verslininkių įmonė, įmonės dažnai kūriamos namuose arba sektoriuose, kur maža pridedamoji vertė arba kur konkurencija yra didelė. Maždaug 5-15 procentų uh, tik 5-15 procentų visų moterų įmonių tenka aukštųjų technologijų sričiai. moteris, kalbėdamos apie savo pačių verslą, net ir neturi labai didelių lūkesčių tame versle, nesitiki nei didelių apyvartų, nei didelių pelnų, turi mažesnės augimo ambicijas, nebūtinai nori plėstis, o vyrai paprastai turi ir didesnius lūkesčius ir linkia siekti didesnės savo įmonių plėtros moteris taip pat vertindamos savo verslą sakė, kad ir inovacijų lygis jose yra žemesnis. Mūsų tyrimai bandė išsiaiškinti, kokie teisės aktai lemia, kad skiriasi moterų ir vyrų verslumo skaičiai. Matote skaidrėje pagrindinės direktyvas norima, kad būtų labai e, pageidautina, kad e, motinystės atostogos e, taip pat būtų taikomos ir savarankiškai dirbančiom moterim ir jų partneriam. Taip pat norima, kad e, verslume, e, e, verslo įmonėse irgi būtų išlaikyta lyčių lygybė, direktyva draudžia diskriminaciją lyčių pagrindų, bet reali situacija yra tokia, kad labai sunku atskirti tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją ir labai sunku įrodyti netiesioginę diskriminaciją. Ir parlamento 13 metų rezoliucija, kuriame, kurioje sakoma, kad moteris diskriminuojamos, joms sunkiau gauti kreditų savo verslui ir ypač tą diskriminaciją jaučia vienišos moteris. Mes panagrinėjome, išsamei panagrinėjome keletą konkrečių atvejų. Vyko pokalbiai su moterim verslininkėm, su bankais ir su investicinėmis įmonėmis bei verslo paramos organizacijomis. Čekijoje darėme tokį tyrimą moteris verslininkės, su kuriomis kalbėjomės Čekijoje, sakė, kad jos rečiau e, prašo kreditų negu vyrai verslininkai, o kai ir prašo, e, prašoma suma yra mažesnė lyginant su vyrais verslininkais. E, tai yra todėl, kad pačios moteris nenorėjo labai rizikuoti ir imti didelių paskolų. Ir tai skolintojus mm, atbaido, iš dalies atbaido, atbaido, nes kuo mažiau skolini, tuo mažiau iš to uždirbi. Moteris verslininkė mums sakė, kad bankam jinai ir panašios kolegės nėra patrauklios, nes ima mažas paskolas, o popierizmas, popierių skaičius, kuriuos turi sutvarkyti e, bankas, yra didelis. Taigi bankai nėra labai linkę prasidėti su tokiais klientais. Taip pat buvo minėtas ir tas sutelktinis finansavimas. Tai galėtų būti alternatyvaus finansavimo galimybė, ypač moterim verslininkėm, kuriom įprastinius e, kreditus, įprastinį finansavimą dažnai yra sunku gauti. Taigi be to, kad yra moteris, e, tos verslininkės dar susiduria ir su kita problema, kad jom dar tenka ir visa rūpinimosi vaikais našta ir dėl to moteris neturi tokio um, didelio pasitikėjimo kaip vyrai verslininkai ir galbūt dėl to ne visuomet jų verslai yra sėkmingi. Taip pat e, moteris dažnai kūrė verslą e, srityje, kuriuose daug moterų įmonių yra, pavyzdžiui, grožio industrija, valymo paslaugos, sveikatos apsauga. E, Taip, moteris e, čia galbūt turi e, daugiau žinių, bet skolintojam tie sektoriai nėra patrauklus. Kokia vidutinė paskola, kurią ima moteris verslininkės, jinai yra mažesnė, ženkliai mažesnė negu kad vyrų verslininkų imamos paskolos bet tai yra dėl to, kad moteris mažesnių paskolų ir prašo. Moteris verslininkės pabrėžia, kad kai kurios savybės yra labai svarbios, kad jų verslas būtų sėkmingas. Jos sakė, kad verslo pradžia tai yra iššūkis, bet tai yra ir savęs realizacijos galimybė ir sakė, kad, kad būtų galima pradėti, kad galima būtų įkurti socialinį įmonę, tai čia labai svarbu turėti verslo įgūdžių. Moterim, net ir esant verslininkiam, didelė papildoma našta yra rūpinimasis vaikais. Mes e, bendravome su įvairiais verslininkais ir vienas e, iš jų mus pasako apie tai, kaip galim būti naudotis e, rizikos kapitalu. Ir mums buvo paaiškinta, kad investuotojai paprastai yra vyrai, Paprastai jie priima sprendimus dėl investicijų ir jie elgesi taip, kaip paprastai elgesi vyrai. Ir todėl jiems atrodo, kad jie, jiems kad jie labiau pasitikė tais, kurie taip pat elgesi kaip ir dera vyrams elgtis. Taigi yra didelių skirtumų. Pastebėjome skirtumų tai ir tarp uh, verslumo, verslumą skatinančių tinklų skirtų vyrams ir moteriams tie tinklai, paramos tinklai, kuriuose dominuoja moteris, paprastai turi mažiau įtakos. Ir labai dažnai tinklo darbo sėkmė priklauso nuo to, kiek įtakingų žmonių jis gali pritraukti. Ir paprastai tai yra tie tinklai, kur dominuoja vyrai. Be to mes sužinojome, kad labai dažnai vyrų pareigos buvo siauresnės nei moterų tokiuose tinkluose. Be to, kartais atrodo, kad kai kas teigia, kad moteris yra mažiau linkusios rizikuoti ir todėl jos nelabai tinka užsimti verslų. Junktinė karalystė pastebėjome panašių problemų, tenai taip pat moteriams pasiskolinti bankuose verslų pradėti buvo, yra sunkiau nei vyrams. Moteris beje rečiau kreipiasi į bankus paskolų, o kai kreipiasi prašo mažesnių sumų. Mes žinome, kad prieiga prie finansavimo arba net noras ieškoti tokio finansavimo yra dalykai, nuo kurių priklauso, kiek sėkmingai galima bus po to plėtoti verslą. Be to, mes sužinome, kad Moteris labai dažnai kur kas mažiau išmano apie tai, kaip veikia visa finansų sistema, kaip, galima, kaip ir kur galima skolintis. Ir Junktinė karalystėje, nei kitose šalyse veikia kur kas stipresni socialinės paramos moteriams tinklai. Bet vis tiek vis dar ir Junktinėje karalystėje mažai, kur moteris galėtų kreiptis tam, kad gautų socialinio pobūdžio finansavimą verslų plėtoti. Pastebėjom dar vieną dalyką, kad e, labai dažnai moteris jungtinėse e, jungtinė karalystėje net nenori kalbėti apie vyru ir moterų skirtumus, nenori kalbėti apie kliūtį, su kuriomis susiduria. Dažniausiai jos e, kalba apie tai, kad joms pavyko kažką įveikti, įveikti kažko, kažkokias kliūtis ir jos tuo didžiuojasi. Bet e, mes pastebėjome, kad dažniausiai e, pasiseka tas kliūtis įveikti tik tai toms moteriams, kurios tikrai yra e, išskirtinės. Na, o baigdama aš norėčiau pasakyti, kad mes iš atlikto tyrimo pamatėme, kad iš tikrųjų skirtumų tarp vyrų ir moterų yra labai daug. Ir čia taip pat reikia pasakyti, kad daug kas priklauso ir nuo pasirinkto verslo. Prieiga prie finansavimo yra dal, e, pagrindinis veiksnys, kuris sąlygoja skirtumus. Ir e, taip galima teikti, kad moteris rečiau e, ieško finansavimo nei vyrai, bet vis dėlto žinome, kad yra sąryšys, yra ryšys tarp pasiūlos ir paklausos. Vyrai dažniau kreipiasi ir dažniau gauna finansavimą. Svarbu taip pat ir nepamiršti ir tai, kad yra ir struktūrinių skirtumų, kurios taip pat sąlygoja moterų galimybę gauti paskolas. Moteris paprastai turi mažiau patirties, verslo patirties ir tai taip pat įtakoja jų galimybės rastis joms reikalingą finansavimą ir todėl ir dažnai finansuojančios institucijos e, reč, e, rečiau e, yra linkusios padėti moteriams. Taip pat yra į moterų paramos tinklai, taip pat yra silpnesni. Įrodyti visus šios skirtumus nėra lengva. Paprastai jie pasireiškia įvairiais pavydalais, bet juos tikrai pa, įvardyti ir parodyti pavyzdžiais yra gan sunku. Bet galime teikti, kad kad su moterimis vis dėlto elgiamasi šiek tiek kitaip nei su vyrais, pavyzdžiui, verslo pobūdžio susitikimuose. Taigi mes atlikę tyrimą galime pasakyti, kad mums reikia tokių schemų, kurios skatintų bankus skirti daugiau finansavimo to, tiems sektoriams, kuriuose daugiausiai dirba moteris. Be to būtų naudinga, jeigu būtų toliau tyriama ši e, e, problema, kad būtų e, nagrinėjama, su kokiamis problemomis susiduria moteris tose sektoriuose, kuriuose, kur dominuoja moteris. Yra ir struktūrinių skirtumų. Pavyzdžiui, galima čia būtų. Uh, sustiprinti tinklus, kurie padeda moteriams susirasti finansavimą. Švedijoje, pavyzdžiui, Švedijoje, pavyzdžiui buvo sukurta moterų grupė, moterų asociacija, kuri reguliariai rinkdavosi žaisti pokerio. Ir jos kviesdavo ir vyrus, ir taip bendrai prie pokerio, prie žaidimo stalo, tai jie ieškojo bendrų kažkokių finansinių sprendimų. Uh, Be to mums reikėtų ir geriau ištirti netiesioginę diskriminaciją, kurią patiria moteris verslininkės. Dėkoju, dėkoju poniai McCracken ir dabar norėčiau suteikti žodį daktarui Mauricijui Moska, kuris yra atsakingas už geriausia, geriausios praktikos identifikavimą atliekant tyrimą dėl moterų verslumo. Jūs dirbate lyčių lygybės institute ir tenai koordinuojate darbą susijusią su geriausios praktikos identifikavimu ir sklaida. Prašau, žodis jums. Labą dieną visiems. Na, pirmiausia, aš norėčiau padėkoti komisijos pirmininkiai už tai, kad ji pakvietė Ryšių lygybės institutą pristatyti savo patirtį, savo žinias. Aš tikiuosi, kad tai yra tik pirmasis mūsų susitikimas ir kad po to tokių susitikimų bus dar daugiau. Ir taip pat norėčiau padėkoti vertėjams. O dabar kalbėsiu angliškai. Šio tyrimo rezultatai yra nepaprastai įdomus ir aš tikiuosi, kad tai, apie ką aš kalbėsiu, papildys kolegės uh, pristatytas tyrimo išvadas. Aš kalbėsiu apie mūsų atliktą tyrimą, apie moterų verslumą. Tyrimas buvo atliekamas septynis mėnesius. Mes nuo pat instituto steigimo pradžios, tai yra nuo 2011 metų renkame geriausią praktiką lyčių dygybės aspektais. Ir kiekvienais metais pasirinkame vieną konkretų aspektą. Aš kalbėsiu trumpai. Aš jau išplatinau jums savo skaidres, bet galiu pateikti ir papildomos informacijos, jei tokia jūs sudomins. Aš kalbėsiu apie tris svarbiausius dalykus. Pirmiausia, pakalbėsiu apie tyrimo išvadas, po to papasakosiu Jums apie iššūkiai, su kuriais susidurėme ir galiausiai pateiksiu kelias išvadas ir galbūt net ir kelias rekomendacijas apie tai, kaip galima būtų remti moterų verslumą ir prieigą prie darbo rinkos. Taigi, pirmiausia apie pasiekimus. Tyrimą baigėme 2014 m. gegužės mėnesį, taigi beveik prieš metus. Mūsų tikslas buvo toks. Mes norėjome e, sustiprinti gebėjimų kūrimą ir e, visų suinteresuotų šalių informuotumą moterų verslumo klausimais, nes mes be abejo norėtume, kad kuo daugiau moterų dirbtų e, darbo rinkoje, kad jos tenais susirastų savo vietą. Dirbome labai intensyviai. Ir po to kalbėjome apie tyrimo rezultatus gan plačiai ir pristatėme juos ir komisijoje, o komisija, kaip jums yra žinoma, turi geriausios praktikos klaidos platformą. Be to mes patekėme savo išvadas ir įvairioms suinteresuotoms šalims taip pat verslo generalinėme direktorate veikiančiam verslumo tinklui. Ir taip pat apie trimų išvadas kalbėjome praeitais, per praeitais metais surinktą mažo ir vidutinio verslo savaitę. Be to ir nacionaliniu lygmeniu yra numatyta nemažai įvairių renginių, pavyzdžiui, Kroatijoje pristatant uh, nacionalinė strategija skirta moteriams, moterų verslumui skatinti. Mes turėjome galimybę pristatyti šias išvadas. Taip pat Lietuvoje, kurioje beje ir veikia mūsų institutas. Mes turime ir lyčių lygybės duomenų, geriausios praktikos duomenų bazę. Kalbėjome apie žemų išvadas ir Ispanijoje. Taigi mums pavyko susitikti su įvairiai, su įvairiai uh, riomis suinteresuotomis šalimis ir e, manau, kad mes pamatėme iš tikrųjų nemažai geros praktikos įvairiose valstybės narėse. Dar vienas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra labai aiški metodologija, kurią mes naudojame. Mes nenorime teikti, kad mūsų išnagrinėti atvejai yra pati geriausia praktika, pačios geriausios praktikos pavyzdžiai. Negalime teikti, kad mums pavyko apžvelgti iš esmės visą padėtį ir viską pastebėti Europos Sąjungoje. Mes tiesiog norime pasakyti, kad mes bendravome su daugybė suinteresuotų šalių tiek atlikdami tyrimą, tiek po to, kai baigėme tyrimą ir taip surinkome labai daug informacijos, kuri leido mums identifikuoti problemas, iššūkius ir leido mums pagalvoti apie tai, kaip galima būtų tas problemas įveikti. Ir trečiasis e, e, teigiamas dalykas. E, tai yra trečiasis pasiekimas, tai yra tai, kad mes dabar galime kalbėti apie įvairiausią geriausią praktiką ir gal, pirmiausia, tai teikdami daugiau dėmesio pagrindiniams aspektams, tai yra kompetencijų, gebėjimų stiprinimui, antrasis tinklų kūrimas ir trečiasis aiškesnė informacija apie gaunamą finansavimą. Said that, <clears throat> I have to, I have to admit that... Na kągi, aš turiu dabar prisipažinti, kad uh, Labai sunku šiandien man iš tikrųjų e, nepasimesti ir viską išdėstyti nuosekliai, nes kalbėjau šią temą e, įvairiose vietose ir atkreipdamas dėmesį skirtingus e, šio tyrimo aspektus. Mes dirbome su suinteresuotų šalių tinklais ir su jais aptarėme įvairiausius geriausius praktikos pavyzdžius. Taigi, su kokiomis kliūtimis dabar yra susidurėma? Mes pamatėme, kad kliučių iš tikrųjų yra nemažai. Ir e, kartais moteriams ne tik yra sunku užsimti e, verslų, bet ir net ir moterų socialinės ir ekonominės įgalinimas e, stringa. Mes manome, kad labai svarbu yra sudaryti tokius patirties žemėlapius, tam, kad galėtume veiksmingiau spręsti problemas. Mes žinome, kad tam tikrose šalyse, tam tikrose regionuose tai jau yra daroma, kad tuo užsima kai kurie tinklai, bet aš manau, kad būtų labai gerai turėti tokį uh, uh, žemėlapį, kuris apimtų visą Europą. Ir taip pat būtų gerai, jei regionai, šalis būtų skatinamos bendradarbiauti. nes kalbant apie geriausią praktiką, reikia pirmiausia surinkti pakankamą informacijos apie tai, kas vyksta. Ir e, pamatyti, kiek iš tikrųjų informacija apie geriausią praktiką e, veikia vykdoma politika. Ir tai yra nepaprastai svarbu. Dabar svarbu yra rinkti e, informaciją, duomenės apie moterų vyrų skirtumus tam, kad išsiaiškintume rinkti įvairią informaciją, išskiriant ją pagal vyrus ir moteris. Taip galėsime išsiaiškinti, kur yra didžiausi skirtumai. Kartu mums reikia turėti ir aiškę metodologiją. Reikia suvokti, mūs, kokia yra mūsų politikos duodama nauda, kaip naudojamas yra finansavimas. Ir šiandien mes žinome, kad finansai yra aktualus klausimas ir manau, kad kai kalbame apie investicijas į uh, lyčių lygybę, reikia galvoti apie investicijas, nes mes matome, kad investuojant į lyčių lygybę Investicijos išlygybė teigiamai veikia visą mūsų ekonomiką. Ir todėl visa ES judumo politika taip pat turėtų būti da, e, a, e, nukreipta į tai, kad išlygybė būtų realiai įtvirtinama. Labai dažnai, kai kalbama apie virsumo skatinimą, manoma, kad tai yra susiję vien su startuolių finansavimu. Nors uh, mes suvokiame šį dalyką visiškai kitaip. Startuolių finansavimas yra tik tai vien, uh, pirmasis žingsnis. Taip, toks finansavimas yra reikalingas, tačiau kartu reikia remti ir įvairius tinklus, įgūdžių lavinimą. Negalime palikti jaunų įmonių startuolių likimo valiai, reikia padėti uh, jiems plėstis, išgyventi ir plėstis. Be to, taip mes galime, skatinant mirštumą, galime mažinti moterų nedarbą. Aš galiu paminėti tik tai Kiprė veikianti moterų kooperatyvinį banką, kurį kūrė moteris. Yra ir Airijoje taip pat. Uh, panaši e, organizacija. Visos tos organizacijos e, veikia, plečiasi ir aiškiai rodo, kad investicijos į e, moterų verslumo skatinimą prisideda prie taip pat ne tik prie moterų nedarbo mažinimo, bet ir apskritai prie didesnio geresnio užimtumo. Ir todėl mes dažnai kartojame, kad ir vyrai turėtų aktyviau įsitraukti į šį darbą. Dar turiu kelias minutės, pato sakysiu jūsų klausimus. Ir dabar norėčiau papasakoti jums apie mūsų išvadas. Po konsultacijų su įvairiomis interesuotomis šalimis kurios veikia nacionalinės valstybės narėse, bet tarptų suinteresuotų šalių yra nevyriausybinių organizacijų ir verslumą skatinančių tinklų. Taigi tų suinteresuotų šalių yra labai daug. Ir visi mes priėjome vieną tą pačią išvadą. Aš manau, kad kai mes kalbame apie moterų verslumą, mes turime kalbėti, kalbėti apie moteris pačią plačiausią prasme. Nereikia manyti, kad visos moteris yra vienodos. Moteris turi skirtingų lūkesčių, gebėjimų, kontaktų ir tai reikia atsižvelgti. Jei mes norime, kad mūsų darbas duotų realių veiksmų, gerų rezultatų, kad būtų nuseklus. Taigi todėl pirmoji mūsų išvada yra tokia. Aš manau, kad ES fondai gali suvaidinti strateginį vaidmenį. Mes e, nekartą matome, kad kai fondai yra integruojami, kai fondai yra naudojami remiant moterų verslumą, moterų užimtumą, tuomet e, galima kur kas geriau, greičiau pasiekti socialinius ir ekonominius tikslus. Dar vienas svarbus dalykas - tai yra tinklų kūrimas, nes mes matome, kad tinklų kūrima, tinklai yra varomoji plėtros raida. Ir tinklai leidžia verslininkams, verslininkėms dalintis savo įgūdžiais, patirtimi. Jūs kalbėjote apie ambicijas, apie siekius. Ir e, tinklas gali suteikti galimybę moteriams e, e, siekti savo užsibriešto tikslo. Grupiai kartais tai daryti yra lengviau. Ministrė kalbėjo 1995 m. Pekino konvenciją. Ir tenai kalbama apie pozityviuosius veiksmus pozityvesias priemonės. Ir aš manau, kad tai iš tikrųjų išlieka da, vienu, e, vienas iš geriausių mechanizmų, kurį turime tam, kad galima būtų mažinti vyrų ir moterų skirtumus. Manau, kad tos, tais atvejais, kai sun, skirtumus yra sunkiausiai veikti, nacionalinėmis priemonėmis, tuomet e, ES e, propaguojamos ir taikomos pozityviosios priemonės gali tikrai pakeisti situaciją. Dar kita išvada yra tokia, kad mums reikia skatinti vis, e, tokį visuotinį judėjimą. Finansinės institucijos, žiniasklaida, bankai ir kiti turėtų geriau suvokti ką pasiekė feminišių judėjimas. Kodėl yra neligybė, kodėl egzistuoja, taip egzistuoja skirtumai. Tai būtų naudinga ne tik mažinant liūtis, bet ir raginant e, platesnį įvairių institucijų dalyvavimą visame šiame procese. Jūs minėjote stereotipus, o aš kalbėčiau apie tam tikrai šankstinį nusistatymą kurį mes matome, kai e, priimami sprendimai dėl to, ar suteikti paskolą moteriai verslininkiai ar ne. Ir e, toks visuotinis judėjimas už moterų lygybę gali padėti mums suspręsti šias problemas. Dar vienas dalykas, apie kurį beje, man atrodo, irgi kalbėjo švedijos ministrė, yra profesinis orientavimas ir e, karjeros karjeros e, e, plėtojimo e, parama. Reikia atsikratyti stereotipų, reikia atsikratyti nusistovėjusių modelių, nes būtent dėl jų labai dažnai darbo rinkoje atsiranda kliūčių moteriams. Ir paskutinis dalykas Reikia kuo e, geriau ir labiau investuoti į švietimo ir mokymo sistemą, tam, kad e, būtų geriau lavinami verslumo įgūdžiai. Mūsų institutas liko įvairius tyrimus ir mes pamatome, kad verslumo skatinimas ne tik įgalina moteris pradėti verslą, bet ir padeda joms įveikti E, dar du labai svarbius iššūkius ir vienas iš jų yra skurdas. Nes e, tai yra svarbu, nes jei šiandien jūs negaunate jums reikalingų finansavimo, negalite plėtoti savo verslo veiklos, jūs nega, neturėsite pakankamai pajamų ir, ir rytoj ar po kelių, da, po kažkiek tai laiko jūs tapsite da, našta visuomeniai. Todėl moterų galimybės patekti į darbo rinką, plėtoti tenai savo e, gebėjimus turėtų būti skatinamos. Aš neminėsiu visų pavyzdžių. Su malonumu galiu Jums pateikti daugiau informacijos apie mūsų darbą, e, tyriant ir skleidžiant geriausią praktiką. Be to, visiems, kas pageidaus, galiu pateikti taip pat papildomos informacijos visais savo uh, prezentacijos uh, aspektais. Ir dėkuoju dar kartą vertėjams. Ringrazio entrambi i nostri. Ačiū. Daktarė Moska, norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti. Norėčiau padėkoti už šios abu tyrimus. Tai iš tiesų buvo puikus pagrindas mūsų IPAT iniciatyvai kuri yra ne tik mums svarbi, bet ir, bet ir tiksliau atvirkščiai ne tik Europos parlamentui, bet ir mums visiems. Tai mes vėlgi susidūrėme su svarbia tema, kuri mums dabar yra itin aktuali. Aš esu pranešėja, net jeigu aš esu pirmininkė šiame komitete, tai siekiu suderinti ir savo kaip pranešėjos vaidmenį. Ir kaip pranešėja norėčiau padėkoti Jums už Jūsų svarbų indėlį į mano darbą. Taigi tema yra labai sudėtinga ir jūs man labai padėjote renkti šį pranešimą. Jūs e, pateikėte labai daug svarbių duomenų ir daugelis e, kolegų ir aš e, šiandien susidūrime su sunkumais skrisdami į Bruselį, kai kurie negalėjo dalyvauti netgi mūsų posėdėje, bet spalio 15 dieną mes vėl susitiksime ir dar intensyviau padiskutuosime šią temą su kolegomis. Bet, e, bet kokiu atveju matau, kad mes norime konkrečių rezultatų, mes norime pateikti konkrečius atsakymus į dabar moteriams vertintiems iškilusias problemas. Taigi ačiū už jūsų darbą. Sužinojome daug naujų dalykų ir, ir iš literatūros, kurią jūs mums pateikėte, ir iš jūsų, žinoma, empirinio darbo. Jūs pateikėte e, svarbios informacijos, būtent 2012 e, metais buvo tik tai 29 procentai įmonių, kurios, e, kurios buvo susijusios su moterimis arba kuriams vadovavo moteris. Matome, kad e, pasiekta tam tikra pažanga, jau padėtis pagerėjo, jūs patikite atitinkamus duomenis e, ir man buvo įdomu sužinoti, kad moterys e, paprastai pasirenka tokias įmonės, kurios paprastai laikomas yra antrarūšėmis, čia kaip jūs pats sakėte ir ponia Makragen taip pat sakė. Tai reiškia, kad moteris nors tampa verslininkėmis, tačiau jos dirba tokioje antrinėje rinkoje, tai būtent socialinės rūpybos srityje arba e, švietimo srityje. O vyrai dažniausiai renkasi aukštųjų technologijų sritis arba informacinių technologijų sritis. Todėl e, dabar labai svarbu, kad komisija ir visa ES tai išvelgtų, tai suprastų ir suteiktų moteriams daugiau galimybių. kad moteris galėtų užsiimti ir kitą veiklą. Tai reiktų e, e, e, pasižiūrėti, kiek reikia, sakykime, įmonių ir finansavimo arba lėšų, kad galėtum atidaryti mikro įmonę. Ir kaip galima gauti tokį finansavimą. Ir kaip mes, kaip Europos parlamentas, galėtume e, suteikti galimybę įvairioms šalims e, pasidalyti geriausią praktiką. E, kaip švedijos ministrai jau sakė, kad yra tam tikrų valstybių, kuriuose siekiama pažangesnių tikslų. Italijoje vis dar yra sunkumų šioje srityje, tai būtent lygybės užtikrinimo verslo srityje apskritai Italijoje nėra jokio ministro, kuris užsimtų lyčių lygybės klausimų. Bet kokiu atveju turi būti politinė valia, politikų noras siekti tokios lygybės, nes ši lygybė yra svarbi bet kuriai politikos ryčiai. Tai nėra tik tai ta tema, kuri yra svarbi tik moteriams. Turime lyčių lygybės institutą, kuris įstraukęs į šią veiklą, nes mums reikia faktų, konkrečių duomenų, kurie būtent įrodytų, kad reikia tokios lyčių lygybės, o jūs būtent to užsiimate kiekvieną dieną. Taigi, a, čia aš kalbu ne tik kaip pranešėja, bet kaip ir Europos parlamento narė, todėl aš norėčiau padėkoti Jums a, už Jūsų atliktą puikų darbą. Taip pat norėčiau atsiprašyti už a, a, tas kolegės, a, kurios negalėjo atvykti dabar į posėdį. A, Aš e, norėjau e, suteikti joms e, žodį, bet jeigu jos netvyko, tai ką padarysi. Bet ši tema tikrai svarbi. Pane Varvai, ačiū. Iš tiesų, jūs patikėte daugybę informacijos, ne, netikėmų, ne, netik, netikėtos informacijos. Aš esu. Mm, teisininkė, aš būtent e, nagrinėjau įvairius e, prievartos atvejus prieš, prieš moteris. Ir aš norėčiau paklausti, ar yra jau kokių nors mokymo programų e, skirtų moteriams, verslininkėms, tai būtent moteriams, kurios patyrė prievartą, seksualinį persekėjimą. Nes būtent uh, tokie prievartos aktai, jie trunka pakankamai ilgai ir dažniausiai moteris po tokios prievartos praranda savivertę, jos nepasitikė savimis. Ir ar mes galime susijęti tokias verslumo mokymo programas ir įvairias paslaugas teikiamas tokiams moteriams, būtent kovojant prieš prievartą prieš moteris arba siekiant sugražinti prievartos aukas į darbo rinką. Ir kaip galima tokias mokymo programas susijęti su kitomis programomis, tai pavyzdžiui, psichologinės pagalbos programomis arba kitomis programomis. Ir apskritai kažkur Europoje egzistuoja tokios e, bendros sudėtinės programos ir ko mes iš jų galim pasimokyti. <laughs> Ir dar kartą prie to atsiprašymo mūsų pirmininkės. 37 nariai, parlamento nariai turėjo dalyvauti šiame posėdėje e, ir mes esame 3 tik. Ir e, mano komunistė kolegė pasakė, kad e, e, dešinieji radikalai ir rasistai dažnai neteina į mūsų komiteto posėdžius. Aš norėčiau e, pasakyti tiem, toms masėms moterų ir vyrų, kuris seka mus tiesiog, per tiesioginę transliaciją, kad iš esmės nėra taip, kad 90 procentų daugiau mūsų komiteto narių yra rasistai ir dešiniai radikalai. Na, taigi. Ne, iš tikrųjų, čia nesigilinsim iš klausimą, ne, vis dėlto jokauju. Taigi, dabar suteiksiu žodį specialistams kad jie galėtų pateikti savo pastabas. Ar manote, kad šie tyrimai yra pakankamai išsamus, ar iš tiesų atsižvelgta į viską, atsižvelgiant į ponios Morvai pastabą? Jūs turite galimybę reaguoti, kitu atveju aš padėkosiu Jums, jeigu Jūs nenorėsite sakyti. Taigi, aš tikrai nesigilinsiu čia į detalės, bet bet iš tiesų yra tokia patirtis, kaip galime susijęti būtent tuos skirtingus e, dalykus, tai būtent e, mokymą verslumo srityje, tai e, su įvairiomis moterų patirtimis tai ir pritaikyti įvairioms konkrečioms moterų grupės. Čia gal Čia kažkas iš Vokietijos yra, kai žinot tokias programas. Pavyzdžiui, prieš 30 metų buvo pradėtas teikti mikrofinan, mikrofinansavimo priemonės moteriams. Tai buvo tikrai nedideli projektai, pradėta nuo moterų migrančių, kurios patyrė prievartą, kurios pateko į rizikos grupės, marginalizacijos grupės. Ir Iš tiesų e, apie 2 procentus tų moterų gavo tokią pagalbą, e, jos gavo tiesiog ir patarimų, e, ne tik finansavimą, bet ir joms buvo padedama atgauti pasitikėjimą savimis. Ir penkerių metų laikotarpiu atsirado 70 naujų įmonių. Na, buvo tikimasi 250 tūkstančių tokių įmonių, bet bet kokiu atveju tos priemonės e, veikia, buvo siekiam kovoti su skurdu, pas, paskatinti socialinę įtrauką. E, ir pirmininkė teisingai pasakė, kad, e, kad tradicinės moterų darbo sritis tai yra išlieka tos pačios. Ir iš tiesų apie buvo apie 1700 įmonių atsirado. E, tarp, tarp jų, e, kai, kai kurios buvo susijusios su informacinėmis technologijomis, pavyzdžiui, šešios įmonės buvo sukurtos e, Junktinėje karalystėje. Tai, tai reiškia, moteris gali panaudoti saugumus visose srityse. Na, žinoma, moteris gali bendradarbiauti, gali dalyvauti tinkluose, ir gali, sakykime, ne tik tai verslo idėjomis dalintis, bet ir turėti, e, gauti kažkokią socialinę pagalbą. Ačiū. Taigi, dar kartą norėčiau padėkoti Jums. Linkiu Jums viso ko geriausio ir tikriausiai pasimatysime pristatant naują tyrimą. Taigi, norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiame posėdėje, nes mūsų posėdis jau baigėsi. Rytoj iš ryto vėl pasimatysime